jis vis dar įgyvendina šį svarbų plėtros planą. Mes esame sudėtingoje situacijoje ir būsimi mūsų žingsniai yra esminės svarbos. Dėkuoju pranešėjai už pasisakymą. Plėtra mums visiems buvo labai svarbi. Aš nepirmininkaučiau šiam posėdžiui jeigu nebūtų įvykusi plėtra 2004 metais didžioji jos banga. Manau, jog visi mes džiaugiamės tuo ir turėtume e, tuo, kad pasveikinsime naują narę e, labai greitai. E, komisaro pasisakymas mane labai pradžiugino, jis susijęjo Nobelio taikos premiją su mūsų šios dienos tema. Taika, susitaikymas yra ES istorijoje svarbiausias dalykas. Kolegos, baigėme diskusijas, balsuosime rytoj 12 valandą dėl šio klausimo. Kitas darbo tvarkės e, klausimas ES vyriausios įgaliotinės komisijos vicepirmininkės e, pareiškimas dėl padėties gazoje norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad po diskusijų nebus spontaniškų pasisakymų. A bizottságot illeti a szó. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovams. E, pirmininkas, atsiprašau, bet mano dokumentuose yra paminėta komisija. Žodis jums, tarybos atstoviai. Dėkuoju, pirmininkė. Gerbiami nariai, dabar matome, kad konfliktas e, tęsiasi jau aštuntą dieną. Konfliktas tarp Izraelio ir Gazos. Manau, kad jūs matėte, kas vyko vakar vakare, sekėte įvykius taip pat atidžiai, kaip ir kiti, ir turėjote tokių pat vilčių. Uh, dėl paliaubų. Deja, mūsų viltis buvo pirmalaikės. Suprantu, kad dėrybos vyko intensyviai dėl galimų paliaubų e, vidurnaktį vakar vietos laiku. Ugnies nutraukimo paskelbimas buvo atidėtas. Darybos tęsiasi ir šiandieną. Labai svarbu, kad jos baigtųsi sėkmingai. Jungtinių tautų saugumo taryba vakar vakare susitiko, kad aptartų poslinkius ir atnaujinis diskusijas šiandien vėliau Niujorke, jeigu to reikės. Visą dieną E, e, sulaukiau daug pranešimų apie teroristinį išpuolį autobuse Tel Avive. Jį reikia kaip galima griežčiau, kaip įmanoma griežčiau pasmerkti. Man labai tikiuosi, kad sužeistieji greitai atsigaus. Europos Sąjunga kartoja, kad besąlygiškai stipriai smerkia bet kokį terorizmo pasireiškimą, nepriklausomai nuo to, kur jis įvyktų, nepriklausomai nuo to, koks būtų jo motyvas. Ir pabrėžia, kad visuomet kovos prieš terorizmą. Padėtis vietoje yra labai greit kintanti, išpoliai tęsiasi tiek Izraelyje, tiek Gazoje. Mes kartuojame savo raginimus reikia kaip galima greičiau mažinti įtampą, nutraukti priešiškus veiksmus. Mes dabar tikimės, kad bus užtikrintos paliaubos ir kad tai bus pradžia ilges, ilgesnės trukmės sprendimai, kad tą būtų galima pasiekti. E, vyriausioji įgaliotinė vicepirmininkė komisijos e, glaučiai bendradarbiauja su esminiais regiono veikėjais ir veikėjais svarbiais kitur. Ji per pastarąsias dienas e, daug dėmesio skiria JAV, e, Egiptui, Izraeliui, Palestinos savivaldai, jungtinėms tautoms, Arabų lyga. Ji buvo bendra pirmininkė ES Arabos lygos ministrų susitikime kaire. Ji e, kalbėjo su Egipto prezidentu Morsi, taip pat Arabų lygos generaliniu sekretoriumi Al Arabi. Ji nuolatos palaika, palaiko ryšį su jais. Kaip jūs tikriausiai matėte, pirmadienį, lakvičio 11 dieną, užsienio reikalų taryba patvirtino išvadas dėl smurto Gazoje ir Izraelėje ir dėl pastangų, kurios skirtos paliauboms pasiekti. ES ragina užtikrinti paliaubas ir iškart mažinti įtampą, nes matome, kad e, daug e, civilių žūsta ir kad įtampa augo per pastarės dienas. ES griežtai smerkė raketų išpolius iš gazos į Izraelį. Hamas ir kitos ginkluotos gazos grupės turi nutraukti tuos iš, e, šukius, išpolius nedelsiant. Mes taip pat e, raginame visas e, šalis laikytis tarptautinės humanitarnės teisės. Civilių apsauga bet kokiu metu turi būti užtikrinta, to turi būti griežtai laikomasi. ES yra patvirtinusi poziciją dėl gazos blokados. E, šis tekstas e, atspindi subalansuotą konsensusą, taip pat išreiškia aiškę es poziciją dėl dabartinės situacijos, taip pat e, pademonstruoja tikslo dabartinėje krizėje vienybę. Situacija gazoje padarė Egiptą svarbiausią teisių veikėjų tarptautinėje arenoje. ES pirmadienį išreiškė paramą Egipto e, veiksmams, e, kitiems veiksmams, kad būtų kaip galima greičiau užtikrintos paliaubos. E, Jungtinių tautų generalinis sekretorius e, vyko į regioną į misiją ir mes rėmėme jį. ES dabar yra pasirengusi daryti viską, kas galima, kad paragintų visas šalis užtikrinti, jog būtų pasiektos paliaubos, kad būtų nutraukta ugnis. Gerbiami nariai, ugnies nutraukimas yra svarbus abiems pusėms ne tik civiliams gyventojams, kurie jau labai nukentėjo per pastarąsias keletą dienų. E, fizinė ir psichologinė prasme gyventojai e, patiria traumą. Ir tragiškas yra piliečių gyvybių praradimas. Situacija humanitarnėje gazoje yra labai trapi. E, dabar ji dar pablogėjo tačiau humanitarnė pagalba dar yra teigiama. Pagrindinės prekės keriam šalom sienos pereimo punktas yra išliko atviras per konfliktą. E, maisto kol kas pakanka. E, pasaulio maisto programa ir toliau dalina maistą. E, gazos ribų ta elektros sistema kol kas dar nežlugo tačiau vandens gali pradėti e, trūkti. ES humanitarnėje srityje iš toliau išliks lyderė. Ji jau nemažai yra e, skyrusi e, lėšų pagal Palestinos pagalbos programą gazos ruožui. Dauguma gazos gyventojų yra palestiniečiai pabėgėliai. Tiesioginė finansinė parama paremti pažeidžiamų šeimoms bus numatyta. Europos Sąjunga taip pat teikia paramą, kad užtikrintų būtiniausias socialinės paslaugas, įskaitant sveikatos apsaugos sektorių ir e, siekia padėti palestiniečiams, keriam šalom, e, sienos perėjimo punktą tas, kad veiktų, nes Gaza labai daug priklauso nuo e, pagalbos, kuri keliauja per tą punktą. ES yra pasirengusi e, e, ESBAM RAFA misiją, pradėti ją taikyti iš naujo. Ir taip pat ES trečiosios šalies vaidmenį RAFA sienos skirtimo punkte pagal 2005 metų susitarimą E, taip pat mes pripažįstame Izraelio teisėtos saugumo poreikius ir ES ragina, kad būtų nutraukta ginklų kontrabanda, visų ginklų kontrabanda į Gazą. ES ir toliau e, pasisako už besališką sienos perėjimo punktų atvėrimą kad būtų galima e, keliauti prekiams asmenims iš į, į gazos ruožą. Gazos padėtis yra kol kas netvari ir tai bus, kol šis ruožas bus politiškai atskirtas nuo vakarų kranto. Europos Sąjunga e, primena, kad yra pasirengusi padėti, e, užtikrinant ekonominį atsigavimą, atstatymą gazos, e, dirbti su Palestinos savivalda ir Izraelio E, vyriausybė pagal e, Junktinių tautų e, saugumo tarybos rezoliuciją numeris 1816. Gerbėmieji, Izraelija, Gazoje matome smurto proveržį, politinis peizažas keičiasi Rytų Afrikoje, artimuosiuose rytuose ir matome, koks išlieka trapus šis regionas siekiant įspręsti Izraelio-Palestinos konfliktą sėkmingai, mes prisidėtume prie stabilumo regione ir padėtume tiems, kurie laikosi nesmurtinės taktikos. Mes suprantame palestiniečių siekius turėti savo valstybę, taip pat Izraelio siekį užsitikrinti saugumą, apsisaugoti nuo uh, grėsmių regione. Jeigu bus deramai gyventos paliaubos ugnies nutraukimas, tai bus labai naudingas žingsnis, bet nepakankamas. Reikės ieškoti tvaraus sprendimo gazai. Uh, tai yra nepaprastai svarbu, svarbiau negu bet kada anksčiau. Reikia galvoti apie ilgalaikį sprendimą, kuris dar nesukeltų naujos smurto bangos. E, dėl to ir kai tik tai tai bus praktiškai įmanoma, ES suintensyvis savo e, kontaktus su partneriais, su ketvertė, taip pat su kitais esminiais veikėjais, tam, kad būtų galima pažiūrėti, išnagrinėti visas galimybės e, užtikrinti naują dinamišką taikos procesą. Gerbiami nariai, man ką tik tai perdavė informaciją, kad Egiptas patvirtino, jog yra pasiektas sustarimas dėl ugnies nutraukimo. Mes, aišku, dar e, lauksime kito patvirtinimo šios informacijos, tačiau e, apie tai jums E, norėjau iškart pranešti apie šį naują poslinkį. Labai ačiū. Köszönjük szépen a tanács részletes. Dėkuoju. Dėkuoju Jums už labai išsame informaciją, kurią patekė tarybai pirmininkaujantė šalis. Ir dabar perėsime prie pasisakymų frakcijų vardų. Ir pirmasis kalbėjęs apie, apie frakcijos vardų, ponas Salafranka. Ačiū. Pirmininkė, gerbiamas tarybos atstovai, ponios ir ponai. Ir vėl mus kankina žiaurūs vaizdai iš artimųjų rytų. Daugiau nei 35 vaikai ir daugelis kitų aukų, šeši nužudyti žmonės kaip tariami Izraelio pagalbininkai ir dar daug kitų žmonių žuvo dėl um, Irano pagamintų raketų išpolių, daugelis e, rezervo kareivių buvo e, sušaukta ir panas Bendit man pranešė, kad dabar galime pasidžiaugti ir uh, pirmosiomis darybų sėkmėmis. Junktinių tautų generalinis sekretorius, JAF valstybės sekretorė, Arabų lygos atstovai, um, taip pat e, Junktinių tautų saugumo tarybos atstovai dalyvavo darybose. Tačiau manau, kad e, mums trūksta žodžių išreikšti tam beviltiškumui, kurį jaučiame. Junktinės tautos reikalauja paliaubų apsaugančių pilietinę visuomenę me, ir nusaikiuosius. Mes žinome, kuo viskas baigėsi 2008 metais. 1800 aukų buvo tuo met. Mes žinome, kad Palestinos stovyklose slepiasi teroristai, taip pat iš Irano kyla naujos atominės grėsmės, todėl ES turi paremti šias paliaubas, tačiau neturime meluoti savo, todėl kad regione dar tikrai neįsivyraus taika tos taikos nebus tol, kol e, nebus pakirstos šaknys e, artimuosiuose rytuose. Ačiū. Socialistų frakcijos vardu, ponė De Kaiser. Dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasidžiaugti jūsų paskelbtą naujieną, ponė pirmininkė. Ir mums iš tikrųjų reikia suvienyti savo pastangas Aš noriu pasakyti, kad jau žuvo pakankamai civilių vaikų, moterų šiame regione ir tai tikrai yra nepakeliama, kelia didelį skausmą mums. Bet kartu reikia remti ir, ir prezidento Abaso pastangas Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje. Nes jeigu pasikartos 2008 metų krizė, tuomet niekas nesikeis. Smurtas ir toliau bus eskal, eskaluojamas. Izraelis ir toliau e, žudys e, e, palestiniečių kovotojų lyderius, o palestiniečiai ir toliau šaudys raketas Izraelio pusėn. Pasikeitė du dalykai. Vienas tai iš jų yra, tai yra arabų pasaulis ir šiandien gazos ruožas nebėra izoliuotas arabų pasaulyje. Ir antras dalykas Tai yra e, tai, kad e, prezidentas Hamas Abbasas yra dabar spaudžiamas atsisakyti savo e, reikalavimų jungtinėse tautose. Aš manau, kad mes, Europa, turėtume prisimti mums tenkančią atsakomybę ir paremti prezidentą Abbasą. Šiandien mes kalbame apie Izraelio saugumą ir jam iš tikrųjų yra iškėlusi grėsmė. Tačiau šią problemą galima būtų įspręsti, jei palestiniečiams bus pasiūlyta valstybė, e, laikanti 67 metų sienų ir remiantis tarptautinę teisę. Pietų Sudanas įstojo į jungtinės tautas praėjus tik trims dienoms po savo nepriklausomybės paskelbimo. Ir tuomet dar net nebuvo apibrieštos jos sienos. Yra visiškai nepriklausoma, kad nuo 1948 metų, nuo Izraelio kūrimo, palestiniečiai negali turėti savo valstybės. Ir tą turime pasakyti visiems ekstremistams, visiems, kas nori, kad ES būtų silpna kad mes prisimsime mums tenkančią atsakomybę. Ne jungtinės, tautų, jungtinės valstijos turėtų prisimti atsakomybę už šio konflikto sprendimą, o mes. Aš džiaugiuosi, kad, kad bus pradėtos dėrybos dėl susitarimo su Izraeliu. Aš padė, tikiuosi, kad tai padės mums surasti sprendimą taip, kad mes galėtume ir toliau sėkmingai plėtoti savo istoriją, nesikratydami mums tenkačios atsakomybės. A liberálisok és demokraták szövetsége nevé. Ačiū dabar kitos frakcijos, ponia Neits Oiterbrok, Alda frakcijos vardu. Pone komisijos e, nariai, tarybos atstovai, Prieš daugiau nei dešimtį metų e, vyko darybos dėl Palestinos klausimo Bruselėje. Apgalėstaujame, kad e, tiek daug kraujo yra pralieta. Per tos dešimtį metų niekas nepasikeitė, o pastarieji įvykiai yra itin kruvini. iš esmės jau nebeaišku, kas pradėjo, bandant atkasti um, konflikto šaknis, e, atrodo, kad kažkas kitas pradėjo ir e, viskas sukasi užburtame rate. Aš tikiuosi, kad sulauksime tikrų paliaubų Egipto ir kitų darybininkų pastangomis turėtų būti užtikrintos tvarios paliaubos. Turime pabandyti panaikinti šio smurto šaknis. Tai bus įmanoma tik tuo met, jei Izraelis galės užtikrinti taiką ir jei bus sukurta Palestinos valstybė. Aš tikiuosi, kad pokyčiai visame regione ir pastarųjų dienų įvykiai iš ties privers kiekvienam suvokti, kad dabartinė status quo nėra toleruotina, todėl kad dabartinė padėtis yra absoliučiai netvari. Reikia stengtis visomis pastangomis ieškoti taikaus sprendimo Izraelio ir Palestinos ateičiai. Ačiū. Ačiū. Žaliųjų frakcijos vardu, ponas Konbendit. Dėkui, ponas pirmininkė. Manau, kad atėjo laikas pasakyti paprastą tiesą. Paprasta tiesa yra tai, kad e, išpoliais Telavive ar e, apšaudant Izraelį raketomis e, bus sukurta Palestinos valstybė. Taip pat e, nausėdėjomis taip pat nebus užtikrintas Izraelio valstybės saugumas. Manau, kad Europos parlamentas turėtų taip pat prisimti atsakomybę, kad būtų parodyta paremto strategijos, kurios nuvestų link taikos. Reikia be niuansų kalbėti apie tai. Reikia sakyti, kad Izraelis turi teisę egzistuoti ir gintis taip pat, kad Izra... Palestina turi teisę egzistuoti kaip valstybė ir kad ji nebūtų ribuojama kolonijų nausėdijų mes turime paremti ir prezidentą Basą. Jeigu mes neparemsime atitinkamos strategijos, tai neužtikrinsime taikos. Ir būtų labai gerai, jeigu Europos parlamento rezoliucija, dėl kurios balsuosime rytoj, aiškiai pasakytų, kad mes remiame prezidentą Basą, kuris nori kreiptis į jungtinės tautas ir e, prašyti Palestinos valstybei stebėtojo statuso. Uh, Jeigu mes to nepasakysime, jeigu mes nepareikalausime, kad būtų e, atšaukta panaikinta gazos blokata, mes neužtikrinsime e, taikos regione. Mes negalime uždaryti pusantro milijono palestiniečių ir tikėtis, kad jie elgsis racionaliai. Taip yra baisu, ką daro e, džihadiškasis islamas. Tai baisu, kad apšaudamas Izraelis raketomis. Tai turi sustoti, bet negali tai sustoti tol, kol kol gazo žmonės neturės jokių gyvenimo perspektyvų. Tai yra labai paprasta tiesa, kurią nesunku suprasti. Taip, už Euro, Izraelio saugumą, taip, Palestinai reikia sustabdyti blokadą ir paremti prezidentą Abbasą jungtinėse tautose. Ačiū, panas pirmininkė. Köszönöm szépen. A következő felszólaló. Toliau žodis suteikiamas A, man ką tik pranešė, jog buvo jums iškelta melinoji kortelė. Ar jūs galėtumėte atsakyti į šį klausimą? Gerai, prašau tuomet. Taip, galite pateikti savo klausimą. Dėkuoju, ponė Konbendit, kaip jums atrodo, ar pastangos atverti gazos ruožo sienas tam, kad galima būtų teikti ekonominę ir humanitarinę pagalbą ir yra įmanoma? nereikalaujant, nu, tai jog e, būtų pirmiausia nutrakta, nutraukta ginklų kontrabanda, pirmiausia iš Irano. Dėkuoju. Uh, mon, mon cher koleg. Gerbiamas kolega, e, ar jūs galvojate, kad gazos blokada neleidžia į gazą pakliūti raketoms? Ne, matome įrodymą. E, per blokadą yra iš, e, panaudota e, daugiau kaip tūkstantis raketų. Pabandykite suprasti, kad blokada yra didžiausia problema. Blokatos panaikinimas, tarptautinė kontrolė visko, kas ten įvažiuotų, galimybė stiprinti gazą ir galimybė kontroliuoti tarptautinėms pajėgoms, kol to nebus reikia užtikrinti, nebus galimybės ir įvažiuoti, patekti į tą situaciją statybinėms medžiagoms. Kol to nebus, tol bus e, įvežamos kontrabanda raketos ir ta situacija, kokia yra šiandieną, tęsis. Köszönöm szépen. A következő felszólaló. Dėkuoju Jums. Toliau žodis suteikiamas kalbėtojai EKR frakcijos vardu, ponui Tanukui. Labai trumpai, man atrodo, kad ne ponas Basi e, kalbėjo, ponas Borisav. E, per tai, ką Izraelis padarė per pastarąją savaitę, yra tikroji e, tragedija. Izraelis pradėjo šią kampaniją, po to, kai savo teritorijoje, jo teritoriją atskriejo raketos. Rak, Ir Izraelį dėl to žuvo penki žmonės ir buvo sugriauta infrastruktūra. Kiekviena šalis turi teisę ginti savo teritoriją pagal Junktinių tautų hartijos 51 straipsnį. Taigi e, Izraelis turi teisę šaudyti e, e, ir bombarduoti raketų paleidimo vietas ir palestiniečių kovotojų karinės bazės. Ir palestiniečių kovotojai dabar yra kalti ir dar dėl vieno karo nusikaltimo, dėl to, kad jie naudoja, naudojasi civiliais gyventojais kaip gyvojų skidu. Dėl to, e, dėl to, kas vyksta dabar, tikrai e, neatsiras saugus ir taikus gazos ruožas. Akivaizdu, kad e, palestiniečių kvotus remia kai kurios teroristinės organizacijos, kurios nori, kad nebeliktų Izraelio valstybės. Mes rėmėme prezidento Abaso nus, nusaikę vyriausybę, tačiau aš nemanau, kad palestiniečiams reikia suteikti valstybės statusą, kadangi tai pakenktų taikos dėryboms. Be to manęs neįtikina ir noras panaikinti blokadą, ponė, ponė Zara. Aš manau, kad tarptau, nemanau, kad tarptautinės. Uh, priemonės galės užtikrinti, jog laivais nebus kontrabanda gabendami ginklai, ypač iš Irano. E, Tel Avive taip pat buvo susprogdinta bomba ir dėl to žuvo dešimt žmonių. Po to Egiptas pareikalavo, jog ugnis būtų nutraukta kuo skubiau. Tačiau vis dar reikia palaukti, e, kas bus, e, kaip klostysis įvykiai. Kard. Ačiū, ponia Tanokai. Ar esate pasirengęs atsakyti į klausimą kalmėrinosios kortelės sistemą? Ponas Merfis. E, kitoje pusėje salės aš čia taip e, išdykauju. Pone Tanokai, ar galvojate, kad e, gazos žmonių polimas, ką nors turi bendro, atakos prieš gazos žmonės turi, ką nors su Izraelio saugumu, ar žinote, kad tai nesusijęs su dešiniaisiais, kurie vėl nori laimėti sausį rinkimus Izraelyje? Uh, Ar negalvojate, kad konfliktas prasidėjo po to, kai buvo nužudytas gazoje berniukas, kuris žaidė futbolą? Kaip jūs uh, uh, galite kalbėti apie uh, išpolius, uh, uh, tam tikrą prasme chirurginius išpolius, kai jie žudo civilinius gyventojus? Esminis skirtumas yra toks. Izraelis netaik nesiekia uh, sužeisti E, civilių gyventojų, skirtingai nuo to, kas įvyko Telavive ir Jeruzalėje. E, yra pasirenkami kariniai taikiniai ir yra labai tragiška, kad civiliai žūsta šiame konflikte, tačiau tikslas nėra žudyti civilius, tikslas yra eliminuoti tuos, kurie leidžia raketas ir kas stovi už jų. E, išpoliai Izraelio nukreipti prieš e, gazos karalinės infrastruktūras. In E, ponas Vaigelis dar noriu paklausti jūsų, nes jūs sakėte, ponė Tano, kai kad esate visuomet pasirengęs atsakyti klausimus. Aš visuomet, ponė Tano, kai žaviuosi jūsų išmanimu tų klausimų, apie kuriuos kalbate. Bet dabar jūs paminėjote tam tikrus įvykius, tarsi tai būtų kažkokios šaudimo pratybos artimuosiuose rytuose. Aš noriu jūsų paklausti, ar negalvojate, kad įvykiai, kurie dabar ten klostosi, neturėtų mums pirmiausiai priminti, jog reikia e, ieškoti teisingo politinio sprendimo artimuosiuose rytuose ir pradėti rimtas darybas, e, galvojant apie e, dvi valstybės, kurios galėtų gyventi taikoje. E, Aš, man atrodo, labai aiškiai pasakiau savo kalboje, kad remiu dviejų valstybių sprendimą, e, pagal kurį Izraelis ir Palestina gyventų šalia, taikiai sugyventų ir būtų gyvybingos tvirtos valstybės. Mes aišku tai remiame, bet mums dabar reikia, kad būtų nutraukta teroristinė veikla prieš Izraelio valstybę, reikia taikyti pasikeimo stiprinimo priemonės, kad Izraelis e, galvotų, jog Galima grįžti prie dėrybų stalo pagal e, ketverto e, pastangas ir sistemą. Kol kas dabar e, trūksta abiejose pusėse pasitikėjimo dėl to dviejų valstybių sprendimo. Toliau. Laisvės ir demokratijos Europos frakcijos vardu ponas Beldė. Ačiū, ponia pirmininkė. Debatai dėl padėties e, gazoje. Čia juose kalbėtume, turėtume kalbėti apie Izraelį ir gazą, todėl kad šias raketas nukreipia Hamas ir džihado grupės. Ir jos atsakingos iš pastaruosius smurtinius išpolius gazos ruožę kurių metu yra žudoma, naikinamas turtas. Tai yra neteisėta. Izraelis savo ruoštų kartais e, atsakė neproporcingai ir taip konfliktas dar labiau paaštrėjo. Aš norėčiau, kad Jeruzalė ir Palestina e, gautų jiems, joms priklausančią laisvę. Reikia stengtis visomis jėgomis siekti panaikinti bet kokias grėsmes. Egiptas ir Turkija turėtų paremti šias idėjas. Ačiū. Kairiųjų frakcijos vardu ponas Herik, trys minutės. Šią labai skarmingą, dramatišką akimirką būtina imtis politinių priemonių tam, kad būtų atsisakyta jėgos smurto. Ir mes savo rezoliucijoje aiškiai apie tai kalbame. Sakome, kad viskas turi būti padaryta, kad būtų atstatyta taika e, gyvenant dviems valstybėms. Smurto eskalacija pastatė dvi šalis e, akies į akį. Gazos ruožas dabar yra blokuojamas, o Izraelio Palestina savo ruoštų puola ir atakuoja iz, Izraelį. Mes turime pradėti dialogo procesą. Jau 20 metų nepavyksta to padaryti. Mes tikrai pažeminome Palestinos išsivadavimo organizaciją ir leidome Izraeliu nebaudžiamai e, e, pulti Palestiną. Visiškai ne, e, nepriimtina šį karo ir blokados politiką. Izraelis šiandien naudojas, naudoja baimę palestiniečių atžvilgių ir pradeda tikrai karą siekdamas tam tikrų rezultatų rinkimų metu. Todėl būtina paremti Palestinos pastangas įstoti į jungtinės tautas. Turime labai aiškiai pasakyti, jog privalu laikytis tarptautinių teisės normų. Turime pasinaudoti asociacijos susitarimo antrojų straipsnių. Be to, galime labai aiškiai paremti Mahmudo Abbaso pastangas pripažinti Palestiną kaip asocijuotą jungtinių tautų narę. Pone Mišelį Vaser Izraelio mokytoja, kuri gyvena tik 3 km nuo gazos ruožo, parašė laišką ir jis buvo atspausdintas Izraelio žurnale. Ir jame buvo pasakyta štai kas, nustokite mus ginti, bombarduodami kitus, pradėkite viltimi pagrystą procesą. Ir aš manau, kad tikrai gražiau ir geriau dar negalima buvo pasakyti. Kasanam, e, Belder. Labai ačiū. E, ponas Belderis e, pakėlė mėlyną kortelę. Ar norėtumėte atsakyti? Prašom, ponė Belderi. Ačiū, mielas kolega Herik. Taip pat kaip e, partijos bičiulis iš Airijos, aš taip pat manau, kad e, reikia ieškoti ryšio tarp e, konflikto įsiplėskimo ir rinkimų Izraelyje. Ar galite savo poziciją pagrysti faktais? Todėl, kad tai yra labai stiprus kaltinimas neparemtas faktais. Kiekvienas e, išmanantis padėtį artimuosiuose rytuose puikiai suvoka, kaip greitai konfliktai čia eskaluojami. Hamasas bendradarbiauja su Al-Qaeda ir man būtų įdomu išgirsti jūsų argumentus ir faktus. Tai, ką jūs sakote, yra visiška netiesa. Hamasas jau ketverius metus veikia kaip tarpininkas ir jis siekia paliaubų. Džihadas, islamistų džihadas, ekstremistų grupuotė kartais e, išprovokuoja e, ir e, šaudo raketas Izraelio pusių. Tai, kad buvo nužudytas e, Hamaso karinis lyderis, kuris dėrėjusi dėl paliabų ir, ir dėl to, kad būtų paleisti politiniai kaliniai, yra, e, yra, yra tikras politinis nužudimas független képviselők nevében dodds asszonynak egy perce. You, um... Pone Dots, neprisijungusių narių atstovė. Aš noriu pasidžiaugti e, galimų ugnies nutraukimu, paliaubomis. Manau, kad mes turėtume susitelkti ir stiprinti šį ką tik tai e, įvykusi įvykį matome, kokia e, smurto kopina yra situacija. Mes, e, Europos parlamentas, e, smerkėme teroristinį išpolį autobuse Tel Avive. Mes turime ginti Izraelio teisę apsaugoti savo piliečius nuo raketų išpolių. Manau, kad mes turėtume iš tikrųjų įvertinti Europos parlamento ir kitų institucijų vaidmenį. Taip, mes iš tikrųjų nusisukome ir leidome, kad ta situacija e, eitų link eskalacijos šios. E, matėme, kad jau keltą mėnesių apšaudomas Izraelis raketomis ir Dabar tik tai, kai situacija tapo tokia pritvinkusi smurto, kad mes pradedame veikti. Mes turime galvoti apie institucijas, kaip jos galėtų veikti. E, Ir mes neturėtume galvoti apie valstybiškumo pripažinimo jungtinėse tautose, bet reikia galvoti, kas užtikrintų gyvybingą, tvirtą ugnies nutraukimą paliaubas ir ilgalaikį sprendimą. Ar esate pasirengusi atsakyti į mm, klausimą pagal mėlynąją kortelę, pagal šią sistemą? Taip? Prašom. E, Izraelio saugumas, piliečių apsauga, kai tai bus užtikrinta atidedant vyrio, val, valstybės jungtinėse tautose pripažinimą. Mes žinome, kokia yra demografija regione. Ir ši demografija yra prieš Izraelio saugumą, jeigu viskas bus taip, kaip yra. Norėčiau padėkoti kolegiai už šį klausimą. Esu sukaupusi daug patirties e, įtvirtinant taikos procesus savo apygardoje. Galiu sąžininkai pasakyti tam, kad užtikrintume stabilę ilgalaikę taiką, turime stiprinti pasitikėjimą. Nemanau, kad tą pavyktų daryti, galvojant apie kitus dalykus, galvojant apie kitus uždavinius turime koncentruotis ties pasitikėjimo stiprinimu tarp svarbiausių veikėjų. Turime galvoti, ko reikia Izraeliui, kad jis grįžtų prie darybų stalo. Taip pat mums reikia žiūrėti, ko, kaip spręsti Palestinos klausimą. Tai yra pasitikėjimo stiprinimo klausimas. Ir sąžininkų tarpininkų klausimas. Reikia užtikrinti, kad mes elgtumėme sąžininkai ir bešališkai, kai taip veiksime. Dėkuoju. Dabar diskusijas apibendrins pirmininkaujantį šalis. Aš norėčiau paprašyti jūsų tą padaryti, ministrė. Gerbiami nariai, dabar aš galiu Jums patvirtinti, kad paliaubas tikrai e, egzistuoja. Egipto ausinių reikalų ministras e, Muhammad Amar e, paskelbė apie tai, taip pat Hillary Clinton, ją valstybės sekretorė apie tai paskelbė spaudos konferencijoje, kuri vyko vos prieš keletą minučių. Paliaubos įsigalios 19 valandą e, GMT laiku. Greenwich, Greenwich'o laiku. Dėl įvykių gazoje Europos parlamentas dar kartą pademonstravo, kad yra rimtai susirūpinęs dėl e, civilių gyventojų regione. Taip pat pademonstravo savo e, nuolatinę paramą ilgalaikiai tvariai e, taikai regione 113 žmonių žuvo gazoje, 5 Izraelyje iki vakar vakaro. Daugelis iš jų yra nekalti vaikai, moterys ir dar šiandien daugiau žuvo žmonių gazoje. Daugelis šių žmonių atsidūrė konflikto zonoje. Mes turime daryti viską, kad sustiprintume pasiektas paliaubas ir kad būtų užtikrintas tvarus sprendimas, e, kurio būtų sprendžiamas gazos ruožo izolacijos klausimas. Žurnalistai taip pat nukentėjo. Aš norėčiau dar kartą paraginti Izraelį užtikrinti civilių apsaugą visuomet. Taip pat apgailestauju, kad e, septynių palestiniečių nužudimas be teismo gazos ruožė per pastarąsias dvi dienas e, buvo įvykdytas. Ta padarė ginkluotos grupės tai yra e, nepaprastai rimtas žmogaus teisų pažeidimas. Susitaikymas e, Palestinoje taip pat yra labai svarbus dalykas, bet kokiam tvariam sprendimui svarbu e, prisiminti, kad padėtis gazoje taip pat padidino įtampą vakarų krante. E, du žmonės žuvo po to, kai Izraelis e, panaudojo e, sprogmenis 18-19 lapkričio apšaudę vakarų krantą. Mes turime galvoti apie tai, kad Palestinos valstybė yra labai svarbi užtikrinant tvarę taiką su Izraeliu. ES nulatos ragina palestiniečius susitaikyti. Mes raginame prezidentą Basą tą daryti. Taip pat pagyrėme Izraelio pastangas tai užtikrinti. Po to, kai gegužės mėnesį pernai buvo pasirašytas susitaikymo susitarimas, e, dėrybomis pagristas dviejų valstybių sprendimas. Mes visuomet pasisakome už tai. Tai ir toliau bus vienintelė e, gyvybinga E, galimybė, kuri užtikrins gerovę Izraelio ir palestinio žmonėms. Smurto proveržiai, tokie, kokius matėme per pastarąsias keletas dienų, yra tragiškas e, nukrypimas nuo e, mūsų siekiamos realybės. Ačiū, ponas pirmininkė. Köszönöm szépen. Ačiū. Kolegos. Kadaise Sovietų sąjungoje